Tarybos vardu kalbės ponė Henis Plešar, taip pat aš pakviečiau tarybos pirmininką Tuską dalyvauti mūsų posėdėje kaip ir ministrą pirmininką Riutę, tačiau vis tiek jūs, ponė Plešar, šiandien atstovaujate kaip svarbiausias asmo tarybai, taigi jums ir suteiksime žodį. Mr. President, thank you very much. Pone pirmininkė, labai ačiū, gerbiami parlamento nariai, kolegijos nariai. Birželio 23 diena 2016 metais taps istorijos diena, kuomet Junktinė karalystė ir ES buvo sukrėstos. Dauguma Britų rinkėjų išreiškė savo norą palikti ES. Po šio rezultato, kurį mes gerbėme, e, vyrauja didžiulis apgalėstavimas tačiau taip pat ryštas pademonstruoti vienybę reaguojant į tai. Tačiau turiu pabrėžti tai, kad šiandien aš atstovauju visą tarybą, visas 28 valstybės narės, kol Junktinės karalystės išstojimas bus užbaigtas, e, ji bus tarybos narė su visomis teisėmis ir pareigomis kylančiomis iš jos narystės. Junktinė karalystė buvo ES gerbima nare iki nuo 1973 metų įdirbo su valstybės narėmis ir institucijomis, kurdama ir stiprindama saugę ir klestinčią Europą. Referendumo rezultatas pažymi labai svarbų momentą Europos istorijoje, tačiau istorija ir geografija negali būti pakeistos. Junktinė karalystė yra ir visada bus Europos tauta, Europos šalis mes, e, mūsų vertybės tos pačios, viltis tos pačios ir mes ir toliau dirbsime kartu kaip partneriai ir sąjungininkai. Kitaip sakant, visų mūsų interesas yra užtikrinti, kad ateities santykiai būtų konstruktyvus ir naudingi visoms pusėms. Visiškai aiškiai noriu pasakyti, niekas negaus naudos iš ilgo e, politinio neapsisprendimo laikotarpio. Dabar Britų eilė ir mes e, tikimės išgirsti Londono žinę greitai. Tuo pat metu taip pat turime leisti Junktiniai karalystiai atsigauti ir priimti būtinus sprendimus, kad iš tiesų galėtume eiti priekin. Kitaip sakant, e, turime būti e, šalto proto ponė pirmininkė. Nuo 57 metų sukūrimo ES nuėjo sėkmingą ilgą kelią. Ji sujungė rytų ir vakarų Europą. Ji užtikrino ilgiausią laikotarpį, kuomet vyravo taika mūsų žemynė. Tai buvo varomoji jėga, suvienijant Europos žmonės, nepaisant jų įvairovės ir panaudojant jų visas jėgas. Nepaisant to, mes pasinaudojame labai didžiuliu stabilumu, e, laisvę ir turtu. Kodėl žmonės, kurie atidavė savo gyvybės e, Ukrainoje, kodėl žmonės iš Afrikos ir Azijos palieka savo šeimas apgailėtinos laiveliuose, kad e, pasiektų mūsų krantus. Tai yra dėl tų vertybių, kurios mus sieja, dėl pagrindinių laisvių, kurios mus įkvepia. Ir dėl pažado, kad jeigu stengsies iš visų jėgų, gali eiti priekin. O jeigu ne, niekas tavęs ne, nepamirš. Na, šie e, pasiekimai daug prie ko prisidėjo, tačiau niekas nėra neišvengiama, niekas nėra nepakeičiama. Referendumo sukretimas turėtų būti skambutis mums visiems. Ar mums tai patinka, ar ne. Didelės e, Britų rinkėjų dalies e, nuotaikos, nuotaikoms pritarė kitose valstybės narėse. Ką turime daryti geriau? Turime dėti daugiau pastangų, mums reikia veiksmingesnės, efektyvesnės ir labiau įtikinančios ES. Na, žinoma, globalizuotame pasaulyje Europa susiduria su didžiuliais iššūkiais. Taip, mums reikia ES, kuri gintų savo sienas, kontroliuotų migraciją, ES, kuri suteiktų ekonominių galimybių visiems piliečiams tokios sąjungos, kuri e, sulaikytų grėsmės. Mums reikia Europos sąjungos, kuri nebūtų vertinama kaip grėsmė nacionaliniai tapatybei, o jos išplėtimu. Europos sąjunga neturi būti vertinama kaip biurokratas, o palengvinanti jėga. Na, šiuo laikotarpiu nei Europa, nei atskira tauta negali izoliuotis nuo viso pasaulio neramumų turime susidoroti su tais neramumais, kaip galime geriau, nes kitaip e, mes neturėsime tos taikos ir e, stabilumo, kuriam, kurias kūrėme dešimtmečius. Ir negalėsime nieko kaltinti, tik save pačius. Pone pirminkė, mums reikia vienybės, nes geopolitinė įtampa ir konfliktai aplink Europą tęsiasi, galbūt jų daugės. Mums reikia vienybės, nes teroristai nebejodami vėl smoks mums. Mums reikia vienybės, kad galėtume kontroliuoti didžiulius migrantų srautus, kurie ir toliau stengsis perskelti į šį kontinentą. Dar kartą turiu aiškiai pasakyti, ne viena šalis Europoje viena šių iššūkių netlaikys. Šie iššūkiai yra per daug sudėtingi ir e, jiems nerūpi sienos. Iš tiesų, E, dalis iššūkių susijęs su vidaus padėtimi. Reikia įtikinti piliečius, kad vienybė yra geriausias pasirinkimas. Tačiau gražų žodį iš vados ir deklaracijos e, nebus pakankami. Mums reikia veiksmų. Tas faktas, kad susiskaldimas e, daugiau nebelaikomas nei įsivaizduojimų, turėtų mums labai rūpėti ir priversti mus imtis veiksmų. Nėra prie priežasčių jaustis fatalistiškai. Kartu mes esame stipresni, kartu mes esame pasaulio stipriausia jėga, pasakanti už tas vertybės, už įstatymų viršenybę, laisvę, demokratiją ir rinkos ekonomiką. Tačiau būtų kvaila nepakankamai e, nevertinti kylančių iššūkių. Pone pirmininkė, referendumo rezultatai pats, pat, mus e, įstumė į beprecedentę situaciją. Daugelis valstybių narių nes, nėra tikros dėl pasiekmių. Mūsų visų interesas aiškiai įsivaizduoti, koks mūsų laukia kelias į priekį. Tuo pat metu svarbu atminti, kad turime taisyklės e, visoms situacijoms elgtis juose teising, tvarkingai. 50 straipsnis numato procedūrą, kaip reikia elgtis, jeigu valstybė narė nusprendžia išeiti iš Europos Sąjungos. ES yra pasirengusi pradėti greitai darybas, tačiau Junktinės karalystės e, vyriausybės darbas paprašyti panaudoti 50 straipsnį, o darybos gali prasidėti tik tai po tokio prašymo pateikimo. Tuo tarpu turime darbo. Aišku, kad referendumo rezultatas nereiškia, kad tos grėsmės ir iššūkiai, su kuriais susidarėme, staiga dingo. Tai taip pat nereiškia, kad kiekviena valstybė galės lengviau veikti viena, o ne kolektyviškai e, priešingai. Jeigu Junktinė karalystė nuspręs iš tikrųjų išstoti, 27 valstybių narių sąjunga ir toliau gyvos. Ir kartu mes galime ir spręsti ir spręsime tuos iššūkius, kad kurtume augimą, didinti klėstėjimą ir užtikrinti saugią aplinką mūsų piliečiams. Būtent tai yra, ko tikisi iš mūsų ES piliečiai. Institucinės diskusijos dėl pas, e, sutarties pakeitimų ir konvencijų yra teisininkų ir diplomatų rojus. Tačiau piliečiams tai yra pragaras, todėl mums paprasčiausiai reiškia, sukasti, reikia sukasti dantis, dirbti ir panaudoti visas turimas priemonės ir instrumentus. Žinoma, nebus lengva sutarti dėl to, ką daryti. Be abejonės, kyla iššūkių mūsų bendradarbiavimui. Tačiau turime eiti į priekį. Nes jeigu taip nepadarysime, tai reikš, kad kils grėsmė e, klėstėjimui ir geroviai. O tai, ponia pirmininkė, būtų e, neatsargu. Ir pabaigai, taryba susitiks po kelių valandų. Kaip suprantate, aš negaliu e, pasakyti, apie ką bus diskusijos, koks bus jų rezultatas, negaliu detaliai kalbėti apie tolesnius žingsnius. Tačiau aš atidžiai pasiklausysiu jūsų diskusijos. Jūs pats, pirmininkė Šulcai, galėsite kreiptis į vadovų tarybos narius šią popietę ir pateikti diskusijų rezoliucijų esmę e, patvirtintų e, šį rytą. Ačiū. Vielen Dank, Frau Rat. Ačiū tarybos pirmininkai, dabar komisijos vardu kalbėti žodis suteikiamas jos pirmininkui, pana Junkeriu. Gerbiamas pirmininkė, tarybos pirmininkė, panas ir ponai parlamento nariai. Dėlap. Mes kalbėsime apie Europos ateitį ir Junktinės karalystės e, vietą Europoje arti Europos Sąjungos. Aš e, nutariau atvykti į Europos parlamentą ir manau, kad mano vieta yra kaip tik čia šiandieną Europos demokratijos širdyje. E, Mūsų bičiuliai Britai e, referendumo būdu išreiškė savo valią ir aišku, kad daugumos valia turi būti gerbiama visų demokratinėje santvarkoje reikia gerbti žmonių valią. E, žmonės pasirinko Britanijoje demokratiškai. Ei, turbūt paskutinį kartą jūs plojate. Tam tikrą prasme, aš esu nustebęs, kad jūs esate čia, nes jūs kovojate už e, išėjimą, žmonės Britanijos balsavo žymą ir tai kodėl jūs esate čia? Taigi žmonės visuotiniu balsavimu pasisakė, reikia sprendimą E, gerbti. Aš nedrįščiau sakyti, kad aš demokratijos draugas, nes tai reiškia, kad aš kažkaip tą turėčiau įrodyti, bet mes iš tikrųjų turime uh, gerbti Britanijos žmonių valią. Jie išsakė savo nuomonę ir dabar e, bus pasiekmes, kažkas turi vykti. Pirmiausiai, aišku, reikės pasiaiškinti tam tikrus dalykus, ne iškart, nes Britanijos e, sistema yra kur kas sudėtingesnė, negalvojame, yra balsavimas, bus įvairių dėlsimų. E, mano bičiulis, Lordas Hilas, yra tikras demokratas. Ir aš norėčiau kad kiti taip pat padarytų išvadas po balsavimo Junktinėje karalystėje. Girdėjau, skaičiau, kad e, frakcijų vadovai, prezidentas parlamento e, kažkaip emocionaliai reagavo į rezultatus Britanijos balsavimo. Taip, Europa neveikia vien smegenimis Aišku, kai esi nuliūdęs, gali būti liūdnas ir aš taip pat esu liūdnas, dėl to e, balsavimo rezultato ir neslepiu to. Aš noriu pasakyti, kad aš būčiau norėjęs, jog Jungtinė karalystė išliktų su mumis bet sprendimas buvo kitoks ir mes turime padaryti išvadas. Norėčiau paraginti Jungtinės karalystės vyriausybę ir kalbėsiu vėliau šiandieną su ministru Kra mūsų bičiulis. Nežiūrint balsavimo rezultato, Britai liks mūsų draugai ir aš prašysiu, kad ministras pirmininkas kaip galima greičiau paaiškintų situaciją. Mes negalime e, gyventi nežinioje ilgai. Taip, aš esu nuliūdęs. Politinėme gyvenime galbūt emocijos nėra taip svarbu, bet aš nerobotas, dėl to sakau, kad aš esu nuliūdęs. Aš nesu kažkoks didis biurokratas ar technokratas. Aš ne biurokratas, aš ne technokratas. Europos komisija buvo išrinkta jūsų, vyksta demokratiniai procesai e, buvo pagrindinis kandidatas ir matome rezultatą ir aš kaip ir visi esu žmogus, aš ne robotas, ne mašina, aš esu europietis ir turiu teisę pasakyti, kad labai apgailestauju dėl Britanijos e, balsavimo rezultatų. Norėjau čia, kad e, Junktinė karalystė patikslintų savo padėtį, poziciją e, ne šiandieną ryt 9 val. ryto, bet greitai, nes mes negalime, kad neiškumas tęstųsi ilgai. Aš taip pat nesu ir finansų rinkų vergas priešingai, nuo kitų bedarysiu tai, ką jos daro. manau, tai, ką mes matome susijęs su globaliais dalykais, matome, kas vyksta ir noriu, kad Junktinė karalystė paaiškintų savo poziciją. Ir ne, manau, kad turėtų vykti kažkokios slaptos dėrybos su Junktinės karalystės atstovais e, su komisijos nariais, generaliniais direktoriais. Aš kaip pirmininkas draudžiu komisijos nariams pradėti diskusijas su Britanijos vyriausybė. Sakiau, kad nepriklausomai nuo rezultato ir sakiau, kad negali vykti iš anksnės diskusijos su Junktinės karalystės atstovais. Kol nebus oficialiai pranešta apie perstraukimą, nevyks darybos. Mes pralaimėjome. dėl Britų balsavimo praradome kai ką labai svarbaus. Tėvai e, steigėjai ar pagrindinės šalis steigėjos neturi daugiau teisų negu kitos, jos pradėjo e, projektą, bet yra ir kitos šalis, taip panamos naujos valstybės narės, yra pilna teisės valstybės narės. Ir dar kartą norėčiau pasidžiaugti uh, E, Europos susivienimų dar kartą pasveikinti naujas valstybės narės. Britanijos balsavimas tarsi pakirto vieną mūsų sparną, bet mes tebeskrendame. E, skrendame toliau į mūsų ateitį link naujų horizontų. Ir tai yra svarbu Europai, mūsų planetai, tie, kurie žiūri mus iš toli, taip pat yra susirūpinę. Aš girdėjau, kad kiti pasaulio vadovai reiškia didelį susirūpinimą. Susirūpinimą dėl ES ateities kelio. Mes turime patikinti europiečius ir tuos, kurie žiūri į mus iš išorės, iš toliau, kad mūsų skrydis tęsis. Tai yra skrydis link aiškių, aiškiai apibrieštų tikslų, kurie išdėstyti sutartyse ir kurie atspindi daugelio europiečių valią. Mūsų kelionė, mūsų skrydis tęsiasi, mes šiek tiek gal sulėtiname greitį, bet turime eiti prieki, kad kartu siektume bendrų tikslų, atnaujinti savo siekius. Įsivaizduokite, kad Europos komisija nepat, nebūtų pateikusi dešimties prioritetų. E, dauguma parlamento pritarė tiems e, prioritetams ir koks atsakas būtų mūsų bičiuliams Britams. Tai būtų komisijos programa. Po Britanijos balsavimo ar mes dabar sustosime, padėsime visus savo įrankius, nebetesime darbų nebesieksime klesinčios demokratijos e, užtikrinti Europoje. Ne, mes turime e, kovoti su tuo, ką Britai vadina biurokratija. Mums reikia mažiau biurokratijos, mes dirbsime toliau ir sieksime užtikrinti, kad pasiektume savo tikslų. Komisija taip pat sieks, kad socialinė Europa rastų savo kilnę vietą Europoje. E, Mes pradėjome plačias konsultacijas dėl socialinių teisių aspektų. Ir ar norite, kad po Britanijos balsavimo viskas e, sustotų? Ne, mes norime daugiau socialinių dalykų Europoje ir mes nesustosime. Mes kaip kolegija komisijos atsisakėme aklo vienašališkumo kuris neleidžia rasti e, sprendimų brendant iš finansų, ekonomikos krizės. Mes gerąją prasme norime lankstumo, e, stabilumo augimo pakto interpretavime įdėgėme lankstumo. Ir ar norite, kad po Britų balsavimo grįžtume prie e, tų laikų, kai buvo kitaip, turime laipsniškai atsisakyti stabilumo pakto, tiksliau laipsniškai taikyti ir taip mes ir darysime. E, daug kas savo, kad reikia pokyčių, bet ką reikia keisti? Ar e, norite, kad kontinente bendrai e, nebesiektume sumažinti mūsų priklausomybę nuo Rusijos? Ar užsitikrinti energetinį saugumą? Ne, mes sieksime to Mes norime vieningos Europos, tą daug kartų kartuojame, dėl to pradėjome ambicingus, toli siekiančius projektus, pavyzdžiui, dėl Europos skaitmeninės ateities. Ar viskas pasikeis? Ne, komisija darys tai, ką yra pažadėjusi parlamentui pritarus vykdysime tuos pažadus, kuriuos kadencijos pradžioje davėme. Visi sako, reikia viską keisti, bet nepasako konkrečiai ką. Europos komisija jaučia parlamento paramą, paramą tęsti darbus, kuriuos pradėjome 2014 m. lapkritį. Viskas pasikeis, taip, bet nepakeiskime esmės O esmė yra ta, kad Europa yra taikos ir ateities projektas. Aš esu pasiryžęs to siekti, kalbu apie tai šiandien su jumis, aš ne pavargęs, nesergu, kaip kai kurie Vokietijos laikraščiai rašo. E, gydytojai dabar atrodo tampa žurnalistais, aš esu koks esu. Ir iki paskutinio atodusio kovosiu už Europą, vieningą Europą. Eh, sehr verehrter Herr Präsident. Gerbiamas parlamento pirmininkė, ponios ir ponai, padėtis iš tiesų labai rimta ir aš eh, įsiklausau į tų balsus, kurie teigia, kad dabar reikėtų šiek tiek luktelėti, sureaguoti pakankamai apdairiai. Aš esu labai apdarių žmogus, tačiau man nepatinka neužtikrintumas ir aš tikrai norėčiau, kad mūsų e, bičiuliai Britai dabar pasakytų, ką iš tiesų galvoja. Penktadienį ryte buvau sustikęs su pirmininkais e, Šulcu, Tusku ir Riutė, sutarėme dėl to, kad paprašysime mūsų draugų Britanijoje įnešti aiškumą į šią situaciją kuo greičiau. Aš tikrai esu nustebęs dėl to, kad Junktinė karalystė mane apibūdina kaip robotą, technokratą, biurokratą, kaip robotą ir aš esu tuo tarpu pasiruošęs priimti sprendimus, tačiau tikrai mane stebina, kad Junktinė karalystė dabar nesugeba kažkaip įvertinti balsavimo rezultatų. Aš gerbiu Britanijos piliečių valią ir norėčiau, kad taip pat ir pati jungtinė karalystė gerbtų savo tautos sprendimą ir atitinkamai padarytų išvadas bei sureaguotų, užuot dabar pradėjus kažkokį tai katės ir pelės žaidimą. Aš manau, kad taip negalima interpretuoti rinkėjų valios. Rinkėjų valia yra aiški, jungtinė karalystė turi stoti iš ES ir atitinkamai reikia dabar tą procesą ir pradėti. Aš esu prieš tai ir labai aiškiai tą sakau. Jis tikrai nemanau, kad dabar reikėtų kažkaip e, slaptai už uždarų durų bandyti susitikinėti su dabartinės Britanijos vyriausybės nariais, būsimos vyriausybės nariais, e, dėl kažko tai slaptai tartis, taip tikrai nebus ir aš jau e, visiems komisijos nariams ir generaliniams direktoriams aiškiai pasakiau, kad jokių slaptų darybų vykti neturi. Tačiau mes turime vadovautis e, sveika nuovoka ir turime suvokti, kad e, reikės užmėgsti su Junktinė karalystė naujus tarpusio santykius, tačiau Kokie tai bus tarpusavio santykiai priklausys ne nuo e, slaptų e, Britų darybininkų norų, o taip pat ir nuo mūsų, nes mes dabar nustatysim darbo atvarkę, o ne tie, kurie nori išstoti iš ES. Europos svajonė tęsiasi. Mes dėsime, turėsime dės, dėti kantriai, nuosekliai pasitelkė naują energiją, naujas pastangas, e, kad atgavintume kontinentinės ambicijas. Mes turėtume dabar badyti vieni kitų pirštais, mes turėtume nepamesti iš akių bendro vaizdo situacijos visame kontinente ir komisija tą situaciją stebi ir nors galbūt tai skambės ir senamadiškai, nes mane dažnai apibūdina kaip senamadiškai, mes turime nepamiršti ES kūrimo pagrindinės idėjos ir jo tikrai niekas nepamiršo, Europa ir toliau lieka taikos projektu ir tie jauni žmonės, kurių daugumą pasisakė už šimties kalystės likimą ES dabar ragina nepradėti susiskaidimo proceso šiame kontinente 20-ojo amžiaus pradžioje visame pasaulyje europiečių buvo 20 procentų, o greitų laikų jų bus tik tai, liks tik 4 procentai. Tik mes nesame dominuojanti galybė pasaulyje, taip pat ir ekonominė prasme. Mes esame mažiausias kontinentas ir to dalyko turime nepamiršti. Mes e, negalime apie Europą kalbėti tik retrospektyviai. Tai Europa buvo sukurta tik tai mano tėvų kartai. Europa taip pat buvo sukurta ir tai jaunai kartai, kuri ateityje valdys e, mūsų kontinentą. Tik manau, kad Europos ateitis priklauso jaunimui. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Europos Liaudės partijos frakcijos vardu kalbės jos pirmininkas Weberis. Pone pirmininkė, kolegos, pirmiausia pradėsiu jaunuolio iš Britanijos žodžiais. Jis pasakė, mes niekada nesužinosime, kokiu mastu mums trūkstų galimybių, draugyščių vedybų ir patirčių. Visa jaunimo karta yra sukrėsta. Daugiau kaip 73 procentai jaunų Britų norėjo likti Europoje. Jų viltis sunaikintos. Politikos, politikai, mėly draugai, kurie Politikai, kurie kovojo už Britanijos išstojimą, turėjo privilegijų gyventi Europoje be sienų, be nacionalizmo. Dabar jie stato naujas sienas. Mes sakome, kad mūsų žinia šiandien yra jaunai Junktinės karalystėje kartai, kad jie gali ir turėti pasitikėti savo draugais Europoje. Mes jūsų nepaliksime. Taip, tai yra populistų pergalė nacionalistų abiejose Nilamašo sąsvėrio pusėje. E, e, darbai rodo, kad e, Europos ateitis yra kryškelėje. Demagogai, kairė ir dešinė, nori sunaikinti Europoje. Ir visi dabar Europoje turi žinoti, kas yra svarbiausia - susiskaldimas ar bendradarbiavimas, tiltai ar sienos, nacionalizmai ar nacionalizmas ar Europa. Ir dėl vieno dalyko turime aiškiai gal, matyti, kad nei APP, nei socialistai, nei žalieji, nei liberalai yra svarbu šiandien. Svarbu yra tik tai vienas. Didžioji dauguma šio parlamento pasisako už vieningos, taikingos ir tolerantiškos Europos idėją. O populistai turi tai žinoti. Mes už Europą šiandien labiau negu bet kada anksčiau. And someone Someone... Ir tie, kurie nori skleisti neapykaintą ar melus, tai didžiausi melagiai yra tarp UKIP narių penktadienį. Penktadienį Nigelas Faradžas pasakė viešai, kad jo pažadas dėl 300, 3500 350 milijonų e, svarų sveikatos priežiūros sveikatos sistemai yra melas. Taigi dabar galėtumėte atsiprašyti e, savo tautiečių. Gėda jums. Ir aš sutinku, aš taip pat padariau klaidą. Aš tylėjau, aš nepasakiau savo nuomonės. Ateičiai tai yra svarbu. Susitaikym, taikos e, laikai praėjo, turime atsistoti ir kovoti už mūsų Europos projektą. Šiandien kalbėdami apie geresnę Europą, Pirmiausiai turbūt turime omenyje sutarties reformas. Aš prisimenu Davidą Cameroną, jis per praėjusias savaitės agitavo už Europą kaip tikras valstybės vyras ir už tai gerbiu, tačiau jis per visą savo politinę karjerą, politinį kapitalą susikrovė uh, <clears throat> badydamas pirštais Europą ir Briuselį. Todėl manęs tikrai nestebina, kad žmonės nesupranta tokio elgesio. Ir taip elgesi daugelis nacionalinių politikų ir noriu jums pasakyti, baikite badyti populistiškai pirštais Briuselį ir pagaliau prisimkite patys atsakomybę. Europai reikia pokyčių ir niekas e, šiame parlamente dėl to nesiginčia, tačiau mes norime Europą padaryti geresnę, o ne ją sugriauti, jeigu ją sugriausime, tai mums neliks jokios kitos alternatyvos, kaip tik bjaurusius nacionalizmo veidas. Europos žmonės turi žinoti, kad antros galimybės nebus, rezervinės Europos nebus. Referendumo rezultatai yra aiškus, tačiau e, reikia kalbėti ir apie tai, kas bus toliau. Vyriausybės neliko, e, valdančios partijos tarpusai susiginčijusios. <clears throat> Škotija galbūt renks referendumą dėl nepriklausomybės. Žmonės 4 milijonai jau nori antro referendumo. Johnsonas nenori, kad būtų pasitelktas 50 straipsnis, taigi niekas nežino, kas bus toliau. Svaras praranda savo vertę, reiškia vasaros atostogos pabranks, <clears throat> taip pat ir pensijų vertė e, sumažėjo 3 procentais ir pensininkai Britanijos dabar gali padėkoti už tai Faradžui ir Vildersui. O e, Faradžą dar palaiko taip pat ir Putinas, kuris labai džiaugiasi šio referendumo rezultatais ir aš manau, kad tai pasako viską. Mėly kolegos, jungtinė karalystė pati savo pakenkė šio referendumo visi europiečiai mato, kaip dabar šalis pateko į valdžios krizę, patiria ekonominių nuostolių ir galbūt netgi subirės greitų laikų. Ir visą tai vyksta dėl to, kad šalis nusprendė įstoti iš ES. Mes turime gerbti referendumo rezultatus, todėl mes, kaip sakė komisijos pirmininkas, Tikimės, kad bus patiktas prašymas pagal 50 straipsnį, greitai prasidės dėrybos, komisija turi dėrėtis ES vardu, prižiūrint ES parlamentui, nes bet koks neiškumas, ilgesnis neiškumo laikotarpis yra nuodingas, mums reikia aiškių procedūrų. Įstojimo šalininkai pažadėjo Junktinį karalystį visišką suverenumą, tačiau aš noriu paaiškinti dabar kai kurias taisyklės. Kiekvienas, kas nori parduoti ES savo prekes ir paslaugas, turi vadovautis ES bendrosios rinkos taisyklėmis. Jos galioja Šveicarijai, Norvegijai, ateitie galios taip pat ir Junktinį karalystį. Antras dalykas. Antras pavyzdys, kurį noriu pateikti, yra toks, kas pamėgins Lenkijos amatininkams, Lietuvos studentams ir Rumunijos medicinos seselėms ateityje neišduoti leidimo gyventi ar dirbti, negalės tikėtis, kad Junktinės karalystės piliečiai galės nevaržomi atvykti į Europą. Europoje nėra pirmarūšių ir antrarūšių piliečių, tą turi aiškiai suvokti ir Junktinė karalystė. Šiandien negaliu pasakyti, ar e, Liaudės partijos frakcija pritars prašymui išstoti, mes e, vadovausimės ne Londono sičio interesais, o 444 milijonų Europos piliečių interesais. Man tai reiškia, kad baigėsi tie laikai, kai kiekvienas galėjo savo atsiriekti riebesnį kasnį. Kiekviena krizė, mėly kolegos, reiškia ir galimybę. Nuo 1998 metų Europos žmonės dalyvavo 27 referendumuose ir juose pasisakė už Europą. Dabar Junktinė karalystė buvo priimtas sprendimas, tačiau dauguma šio kontinento tautų nori žengti bendrų kelių lik bendros Europos ir žengti tuo keliu ir toliau. Todėl manau, kad mūsų atsakymas, kurį pateiksime, turėtų būti pakankamai paprastas. Žmonės iš mūsų politikų laukia vieno dalyko, kad mes dirbtume savo darbą. Šiandien po pietų sustiks valstybių vyriausybių vadovai. Ir ties karalystės e, išstojimas bus <clears throat> tam e, tikras signalas valstybių vyriausybių vadovams prabusti, baigti smulkius tarpusavio ginžus ir Europos piliečiams parodyti, kad gali šiam kontinentui pasiūlyti bendrų sprendimų, bendrų atsakymų kilančius klausimus ir tik tada ir žmonės patikės šio kontinento ateitimi ir mus palaikys. Paskutinis e, mano sakinys e, yra su priešinimas nacionalizmo ir Europos. Noriu pasakyti, kad mano tevinė yra Bavarija, aš kalbu bavariškų dialektų, mano uh, E, šalis yra Vokietija. Aš noriu, kad Vokietija laimėtų Europos futbolo čempionatą, tačiau širdimi ir protu aš esu tikras europietis, nes šis kontinentas ir jo kultūros landšafto vertybių įvairovė man yra brangus ir aš neleisiu nei vienam ekstremistui teikti, kad šie dalykai tarpusai prieštarauja. Aš esu bavaras, vokietis ir įsitikinęs europietis. Ačiū uždėmesį. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Sozial Socialistų demokratų frakcijos vardu kalbėsios pirmininkas Pitela. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip sakė pirmininkas Junkeris, išstojimo šalininkai laimėjo. Ir mes turime priimti balsavimo rezultatus, gerbti daugumos valią Tačiau mano mintis, mano jausmai skirti tiems e, Britanijos žmonėms, kurie turėjo drąsos balsuoti už Europą. Pirmiausia, galvoju apie jaunus žmonės, kurie pasirinko ateitį. Mes su jais, mes su jumis, mes esame Erasmuso kultūros Europa. Mes finansavome geriausius mokslinius tyrimus, e, projektus e, Britanijoje. Taip pat mes už dialogą. Mes esame taikos Europą. Tai yra viena iš pagrindinių uh, savybių, kurie labai svarbus jauniems žmonėms tiek Britanijoje, tiek visame pasaulyje. Yra daug e, emocinių, sentimentalių ryšių, kurie sieja Junktinę karalystę su Europa. Dėl istorinių priežasčių Britanija yra Europos dalis. Tai ne tik sutarties klausimas, bet ir idealas. Britanija pas, pasisakė už išeimą, bet ši institucija lieka Britų namais. Istorija parodys, kas kaltas dėl šios nelaimės. Kai kas melavo Britanijos žmonėms. Ir kitą dieną mes visi pamatėme, kaip viskas buvo. Buvo pažadėta daug kas žmonėms Britanijoje. bals, jeigu jie balsuos už išstojimą. Bet dabar mūšyje daugybė grįvėsių, konstitucinė krizė su Škotija, politinis chaosas kitose šalies dalyse svaro e, žlugimas, reali grėsmė ir žala ekonomikai Britanijos. Ir tie, kurie norėjo sužlugdyti šalį, nori sužlugdyti Europą, paralyžiuoti institucijas. Mes neturime tapti įkaitais vidaus e, politikos kovų Junktinėje karalystėje ir Europos, jėgų, kurios, Europos jėgos, kurios e, yra šiuose rūmose, žino, kaip užkirsti kelią tokiems dalykams. Mes norime pakeisti, išgelbėti Europos Sąjungą ir e, Britanija turi kaip galima greičiau oficialiai pranešti apie savo norą pasitraukti ir Europos komisija turi pradėti darybas po to, kai bus pateiktas e, prašymas išstoti. Tačiau norėčiau pakviesti jūs pagalvoti, pagalvoti kur kas giliau, kolegos. Referendumo rezultatai yra ne tik e, Kamerono rusiškos ruletės rezultatas. Globalizacija e, kai ką padarė laimėtojų, kai ką pralaimėtojų, atsirado neligybės daug. Ir mes buvome pernelyg silpni gindami tuos, kurie pralaimėjo, nepakankamai paremėme žmonių siekių deramų. Mes galvojame, kad laisvoji rinka išspręs visas problemas, kad atneš daugiau pažangos ir kad valstybės išdas, valstybės sukurs daugiau gerovės ir teisingai visą tą gerovę paskirstys. Demokratija, politika, institucijos penelį gal daug e, klausėsi tų dalykų. Mes kūrėme bankų sąjungą, bet dar daug ką reikia padaryti, kad sustiprintume demokratinės galės nes e, daug kas priklauso nuo finansinio elito iki šiol. Mes esame padalytas, suskaitas kontinentas, yra daug nevilties, neapykantos, bet Europa turi ieškoti atsakymų į tuos klausimus. Ir e, pirmasis atsakymas yra tas, apie kurį kalbėjo Žanas Klodas Junkeris. Tai teisingumas, kai kalbu apie teisingumą, kalbu apie žmonės, žmogiškas būtybės, socialinį teisingumą, socialinį, socialinį aukščiausią kreditą, kredito reitingą 3A, so, e, socialinio dempingo atsisakymą, kovą su klimato atšilimu, nes kitaip kils karas tarp neturtingų žmonių Mes turime e, kovoti su nelankstumu augimo ir stabilumo paktu. Minkė Junkeris, socialistai nori dar daugiau. Mes norime paskatinti privačias viešasias investicijas. Mums reikia kur kas ambicingesnio investicijų plano ir aiškiai sakau, kad mūsų frakcija priešinsis fiskaliniam susitarimui. Reikia E, įdėkti pokyčius, užtikrinti fiskalinį teisingumą. Aš nebalsavau už tą fiskalinį susitarimą, ne. Ne Europos parlamentas balsavo už tai. Pasitikrinkite visus faktus prieš šaukdami. Mes turime kovoti su mokesčių rojais, su mokesčių slėpimu ir vengimu. Tai reiškia, kad reikia gyventinti priemonės E, kurį e, patvirtino taksė tyriamasis komitetas. Piliečių nuomonė taip pat turi būti svarbi. Ir mes turime pasiūlymų dėl kitų Europos parlamento rinkimų. Reikia tiesiogiai rinkti komisijos pirmininką, kad e, jisai ar ji būtų tarsi meras Europos Sąjungos. Ir mes arba turėtume panašų postai ministro pirmininko ir dirbti su e, partijomis, nacionalinėmis, mes tuomet sukursime tikrą erdvę europinį ir mums reikia drąsos, kad tą padarytume. Mes buvome išrinkti tam piliečiai tiki e, Europą ir mes visomis savo jėgomis, e, visais jausmais, aistromis turime dirbti, pateisindami tų žmonių, kuriuos, kurie mus čia siuntė pasitikėjimą ir mes turėjome būti tvirti. Ačiū. Kolegs, Ačiū kolegos. Dabar ponas Kamal, EKR frakcijos e, vadovas, prašom. Britų žmonės pasisakė ir jie balsavo už tai, kad išeitų iš ES. Kokios be būtų mūsų asmeninės nuomonės, turime gerbti demokratinę Britų valią, dirbti kartu ir eiti priekin. Aš žinau, kad e, buvo sukretimo, nuostabos, emocijų abiejose E, sąsvario pusėse buvo daug bandymų, bandymų sumenkinti referendumo kampaniją. Žmonės, girdėjau, sako, e, kad politikai Britų turėjo būti e, sažiningesni kalbėdami su piliečiais, kas yra ES. Ką, o jeigu ES būtų pasiūliusi daugiau? Na, dabar jau praeitis. Politikai Junktinė karalystė ir ES turi žvelgti į ateitį. Ir abiejose sąsirio pusėse turime uh, nustoti galvoti apie dreibų strategijas. Atidžiai turime galvoti apie geriausius santykius mums abiems e, ateičiai, kaip sakė pirmininkas. E, pirmininkė, čia e, reikia šaltų galvų. Reikia galvoti apie tai, ko ES nori. Vieni sako, kad reikia eiti iš lėto, reikia nubausti Britaniją, kiti sako, turime asociacijos sustarimą. Aišku, kad yra e, nuomonių skirtumų ir Junktinė karalystėje, kada panaudoti 500 straipsnį, ar susidaryti prekybos sustarimą, ar kokį nors kitokį scenarių panaudoti. Europos Sąjunga turi aiškiai galvoti apie ateitį, e, Junktinė karalystė taip pat turi e, renkti savo planą, o tuo tarpu sutartys yra aiškios. Ir reikia, kad darybininkai parengtų planą dėl darybų parengtų darybų pozicijas tam e, momentui, kai bus panaudotas 50 straipsnis. Reikia, kad visa tai būtų naudinga abiem pusėms. Svarbiausia ne greitis darybose, tačiau sustarimas e, jų, jų gale. Taip pat asmeniškai noriu pasakyti, amžių amžius Britanija priėmė žmonės iš viso pasaulios, pasaulio, E, kai daug Europos e, šalių buvo valdomos fašistų ir diktatūrų. O dabar galime pasakyti, kad Britanija išliks atvira pasaulinė valstybė. Nepaisant to, kaip eisime į priekį, e, Britanija ir ES ir toliau bus artimos partnerės metų metams. Dabar nereikia žaisti, peržaisti praeities, dabar reikia žvelgti į ateitį ir užtikrinti, kad pasirautoja rankovės pradėsime darybas ir Junktinė karalystė liks, taps e, gera kaimynė, o ne tokia neentuziastinga nuomininkė. Frakcijų liberalų frakcijos vardu kalbės jos pirmininkas Ferhofštatas. Dėkuoju, pirmininkė. Man norėtųsi pradėti kreipiantis į Britanijos žmonės ir pasakyti, kad visuomet sunku E, priimti sprendimą, kuriam nepritari. Tačiau turime sutikti su tuo sprendimu. Žmonių pasirinkimas aiškus ir jį reikia gerbti. Bent jau e, dėl to daugiau kaip 700 Europos parlamento narių gali sutarti. Tačiau aš noriu pasakyti, kad nepasirinkimas jų yra sunkus sudėtingas, nes demokratijos tai yra esmė, mūsų demokratijos esmė. Bet man dėl ko yra labai sunku, ir aš įsivaizduoju kitų frakcijų vadovams ar kitiems e, kolegoms parlamentarams, yra tai, kaip viskas įvyko. Visiška neigiama kampanija. Pono Faražo e, plakatai, e, kurie rodė, kuriuose buvo nuotraukos pabėgėlių kaip nacijų propagandos plakatuose. Aš neįsivaizdavau, kad įmanoma, kad kažkas, esant šiame parlamente, galėtų tą padaryti. Melas dėl migracijos. Tokie melai, kad kitą savaitę Turkija įstos į Europos Sąjungą. Arba melas apie 350 milijonų svarų sterlingų, kurie iškart grįž į nacionalinės sveikatos apsaugos e, tarnybą. Ir žinome, kad jie negrįž. Taip pat buvo sukurta baimės, negativizmo atmosfera. Ir tai e, labiausiai šokiruojantis dalykas iš to, kas įvyko Britanijoje. Ne žmonių pasirinkimas, ne žmonių pasirinkimas yra demokratija. Ir šiandieną matome rezultatą. E, milijardai prarasti biržose, e, svaro kritimas, dar Pone Faražai, kai jūs kalbėsite toliau, kuris tas varas, palaukite truputėlį. Ir kiekvieną kartą, kai pasisako Borisas Džonsonas, dar labiau nukrenta e, svaras. Taigi tie, kurie pasisakė už išstojimą ir kiti kolegos, pavyzdžiui, ponas Kamalas sako, kad tai yra tik laikinas nesklandumas. Nežinau, mūsų visų labai tikiuosi, kad taip, tai yra tik nesklandumas. Tačiau Mes turime dabar, kaip galima greičiau, baigti šį neužtikrintumą, kaip galima greičiau. Būtent to mums dabar reikia. Ir blogiausias dalykas, kuris gali įvykti, tai kad šis neužtikrintumas tęsis. Tik mano nuomonė, procedūros pradėjimas nedėliotinas, numatytas sutartyje, gali e, baigti tą toksišką atmosferą, išsklaidyti ją kuri atsirado nuo praeito, praeito ketvirtadienio. Toksiškas e, klimatas verslui, investicijoms yra neigiama. Pone Faražai, tai yra blogai visiems sunkiai dirbantiems eiliniams padoriems žmonėms. Čia ir taip vadinamas 50 e, straipsnio e, panaudojimas pradžia tai nėra bausmė, man atrodo, tai yra priešingybė, tai yra gar, pa, pripažinimas žmonių pasirinkimo. Ir tai būtų uh, veiksmas prieš besiginčiančią torių vyriausybę. Ir prieš vieno žmogaus savanaudiškumą, kuris pasirengęs bet ką padaryti, net paukoti 70 milijonų Britų pasirinkimą. Ir E, e, ne, e, atsižvelgiant į 60 milijonų norą tapti ministrų pirmininku už Junktinės karalystės ar dvigubos karalystės, Junktinės karalystės ir Velso, Britanijos ir Velso. Ir mes e, pripažįstame, kad negali nei Britai, nei ES piliečiai būti įstrigę nežinomybėje. E, sakoma, kad mums reikia pasirenkti, pasirenkti bet e, išėjimo stovykla dabar e, yra kažkur įstrigusi. Ponas Kamalas balsuoja už išėjimą ir jo kolega iš e, Lenkijos e, reikalauja naujo referendumo Britanijoje. Ar tokio aišku mums reikia? Kitos 27 narės neturėtų laukti, kol e, krypti praradusi torių partija vėl susitelks. Mes dabar turime eiti į priekį. Mums reikia drąsos pademonstruoti savo įsitikinimus. Mes turime vieningi žengti link naujo horizonto, nes tikrai jis naujas ir mūsų laukia nauja ateitis senojo kontinento. Gerbiamas pirmininkė, tam, kad mūsų pasisektų, aš e, noriu pasakyti visiems, mums nereikia labai lakios fantazijos, mums reikia geros atminties geros atminties, kad grįžtume prie didžiųjų idėjų, kurias kleidė tėvai steigėjai. Būtent to mums reikia. Ir šiandieną visiškai aišku, ką tai reiškia, Žanai Klodai. Tai reiškia keturis dalykus. Mums reikia veiksmingos Europos vyriausybės, Europos Sąjungai ir Eurozonai. Užtikrinkime tai. Reikia Europos sienų gerų ir pakrantės apsaus, kad mes išgelbėtume žmonės. Mums reikia Europos pajėgumų kovoti su terorizmu ir tarptautiniu nusikalstumu. Ir mano nuomonė, mums taip pat reikia uh, kaip galima platesnės gynybos bendruomenės, kadangi amerikiečiai nebėra pasirengę mokėti tiems, kurie nori pasinaudoti jais nieko neduodami. Taigi mums reikia nepradėti neformalių dėrybų, rengiantis patiems. Mums reikia parodyti Europos žmonėms, kad mes sugebame sukurti naują ir geresnę Europos Sąjungą, kuri gali uh, kovoti su daugeliu mūsų krizių. Ir, baigdamas pasakysiu, padarykime bent kartą kažką europietišką, ypatingą. Pasinaudokime dabar šią galimybę. Aš sakiau pirmininkė, kad šių rūmų gale Europos demokratijos širdies e, siekis yra sugražinti Europai deramą kursą ir nedelskime. Für die Fraktion der Vereinigten Linken. Jungtinių kairiųjų frakcijos vardu dabar kalbės jūs pirmininkė ponė Cimer. Aš pasisakau, palaikau referendumų idėją, tačiau taip pat pasisakau už tai, kad referendumams būtų rengiamasi atsakingai ir jie atsakingai būtų organizuojami ir įgyvendinami. Man jie, kaip ir anksčiau, yra patys demokratiškiausi instrumentai. Todėl ir Junktinės karalystės referendumas buvo daugiau nei tik piliečių balsavimas ir jo rezultatus reikia vertinti rimtai ir gerbti. Tačiau klaidinga būtų manyti, kad Britai priėmė sprendimą ir dabar pažiūrėsime, kas bus toliau vadovaujantis principu, kad uh, Europos karavanas žengs toliau. Raminamieji tikrai nepadės išgyti nuo rimtų lygų ir ES erozijos procesas tik tai dar labiau paspartėjo dėl šio referendumo rezultato. Tai, tarp kitko, yra ir priežastis, dėl kurios mano frakcija negali pritarti teikiamam rezoliucijos projektui. Mes jame neižvelgėme jokios savikritikos, jokio raginimo susimastyti Jeigu jau kalbame apie atmintį, tai turime nepamiršti ir tos istorinės atminties, kuris sąlygojo ir netinkamai besivystančias e, ir kūriamas ES institucijas ir struktūras per pastarosius dešimtmečius. Netaip seniai mes brutaliai elgiamės su Graikija, e, Ispanija ir Prancūzija, taip pat ir turime nepamiršti, kokias pasiekmes toks mūsų elgesys paliko piliečių atmintyje. Ekonomikos ir finansų krizės padariniai giliai įsišaknyjo daugelio e, ES piliečių pasąmonėje, kišimasis į nacionalinių parlamentų ir vyriausybių veiklą ir priimamus sprendimus, paminant negi kai, kalių, kai kurių šalių konstitucijas, buvo aiškiai matomas. <clears throat> Todėl nenustabu, kad e, išstojimo šalininkai su šiuo veiksmu e, siejo e, taip pat ir padidėsianti darbo vietų saugumą, socialinę paramą, nes ES parodė, kad negali apsaugoti savo piliečių nuo pasaulinės krizės padarinių. Ir man kyla klausimų. Klausimas, kokie akli turėtų būti tarybos nariai, manydami, kad darybos, kurios vyko vasario mėnesį su Davidu Cameronu ir juose suderinti socialinių išmokų e, mažinimai galėtų paraginti žmonės balsuoti už pasilikimą Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos institucijos, taip pat ir parlamentas nieko nedarė, kad e, Margaret Thatcher pozicija, pagal kurią <clears throat> visuomenės nuomoniai nebūtų skiriamas atitinkamas vaidmuo, o tik ES institucijoms nebūtų vadovaujamas. Panašiai elgesi ir Angela Merkel bei kitų valstybių ir vyriausybių vadovai, bandydami, pavyzdžiui, įveikti pabėgėlių krizę vadovaudamas jungtinių tautų nutarimais. Ir visi šie veiksmai pasėjo didelio masto baime, kuri buvo nukreipta prieš Europos Sąjungą. Noriu pasakyti vieną dalyką. <clears throat> Jeigu Europos Sąjunga įveikdama e, Britanijos elito pasipriešinimą būtų patvirtinusi principą vienodas darbo užmokestis už vienodą darbą toje pačioje darbo vietoje, būtų išsklaidytos piliečių baimės e, siejamos su migrantais ir pabėgėliais arba netgi jos apskritai nebūtų atsiradusios. Parlamento nariai Faražai, nesvarbu, kokį įspūdį jūs norite sudaryti jūsų referendumo kampanijoje, kuri buvo pakankamai mažo masto. E, nesugebėjote tinkamai pristatyti savo ES vizijos ir todėl e, sugebėjo šią kampaniją nulemti Londono sičio neoliberalai. Jūsų kampanija bus prisimenama tik tai kaip tokia, kurioje buvo siejama baimė migrantų ir pabėgėlių atžvilgių. Mes tačiau dabar turime aiškiai suvokti, kad darybos negalės prasidėti, kol Junktinės karalystės vyriausybė nepateiks atitinkamo prašymo. Tačiau mes nor turime vengti tokių žodžių ir terminų kaip greitų laikų arba nedelsint. Mes norime, kad būtų gerbiama Britanijos piliečių valia <clears throat> mes norime, kad ES ir toliau liktų tam tikrą garantiją, pavyzdžiui, užtikrinančią taikos procesą Šiaurės Airijoje. Todėl mes turime atsakingai ir solidariai elgtis taip pat ir Šiaurės Airijos žmonių atžvilgių. Šiandien daugiausiai klausimų kyla dėl procedūrų. Reikalaujama, kad Europos parlamentas iš pat pradžių dalyvautų dėrybose ir ne tik galėtų pritarti arba nepritarti jau pasiektam susitarimui. Mes norime, kad Europos parlamentas nuo pat pradžių dalyvautų diskusijose dėl tolesnės ES raidos. Negalime leisti, kad dėl to būtų deramasi už uždarų durų. Todėl pirmasis žingsnis turėtų būti toks, kad būtų padarytas galas tarp vyriausybinio požiūrio taikymui, kuris dabar vis labiau ir labiau pakeičia bendrijos požiūrį. Žalių frakcijos vardu pirmininkas Lambers kalbės. Mėly kolegos, yra momentų, kuomet e, politinis laikas sustoja ir e, turime galimybę pasirinkti. Po, pirmą, po antrojo pasaulinio karo e, tautos turėjo, galėjo pasirinkti ar e, turėti išlaikyti tą suverenumą ar jo dalytis, užtikrinant e, taiką ir e, beprecedentį taikos laikotarpį Europoje. Šiandien po Britų referendumo yra galimybė siekti naujo projektą. Tačiau Nebūkime nustebę, nuo Danijos iki Airijos, iki Graikijos salų yra daug e, įtarimų dėl Europos konstrukcijos. Laikas pateikti atsakymą dar kartą. Turime galimybę, kuri mums atsiveria, turime pasirinkti. Ir ES išgyvenimas nuo to ir priklauso. Turime tris galimybės. Pirmiausia, ką išgirdome praėjusią savaitę iš Junktinės karalystės E, nusigręžti vieniems nuo kitų, e, remdamėsi pono Faražų, pono Orbanų, pane Lepen. Šios galimybės gynėjams pasakyčiau štai ką. Jūs visiškai teisūs. Tai yra demokratinio suverenimo klausimas. Tai yra demokratijų pajėgumo, sugebėjimo pasirinkti, nuspręsti dėl ateities. Tačiau jūs meluojate, nes kasgi gali patikėti, kad bent net ir galingiausias, galingiausia ES narė pati savaime viena sėkmingai susidaros su daugianacionalinių bendrovių gale klimato kaita, kaita mokesčių vengimu, terorizmu, organizuotų nusikalstamumu, pabėgėlių prieimimu ir pasirūpinimu jais. Jokia siena nebus pakankamai aukšta ir stora, kad galėtų jūs izoliuoti nuo 21 amžiaus iššūkių. Šiandien jūsų suverenumas įmanomas, jeigu juo dalysitės. Antra galimybė, kurie mums yra prieinama, ponia Junkerė, yra ta, kurią gina dauguma Europos vyriausybių e, ir kurią remia Europos komisija. Ši galimybė yra stengtis suderinti Europos pajėgumus, galės, užtikrinant, kad e, kad e, e, pasirūpintume ekonomiką, palikti ją konkurencijos jėgoms. Pone Malmström, kuri siekia prekybos sustarimo, kurio svarbiausias e, siekis yra įbauginti demokratijas. Čia dabar noriu kreiptis tarybą, kai kalbama apie skaidrumą ir darybas. Tai aišku, kad jūs nenorite politinės atsakomybės už savo sprendimus. Taigi, kodėl, ponė Junkerin, kodėl jūs renkatės e, tokią liniją, ar jūs norite būti paskutinės galimybės komisijos pirmininkas? Liberalams noriu pasakyti, ne. Ne saistomas valstybės narės nes, neužtikrins augų, augimo, ekonomikos, e, E, turtingųjų turtėjimas nebus naudingas visuomeniai. Dėl tų priežasčių mes ir matome kylantį euroskepticizmą, nes vyksta vis didesnio mūsų piliečių skaičiaus marginalizavimą, nustumimą į paraštės. Mums reikia trečios galimybės, pirmiausiai proeuropietiškos, ryštingai proeuropietiškos. Turime e, atsiriboti nuo tokio mąstymo, kurį matome visur. E, taika pažeminė, plečiant demokratinę laisvę ir dalyjantis klestėjimo. Klausiu jūsų, ar įmanoma ar neįmanoma užtikrinti Europos euro klestėjimo, užtikrinant tikrą vieningą sąjungą? Ar neįmanoma siekti energijos sąjungos, ar neįmanoma atskratyti tų nuodų aplinkoje? Ar negalime užtikrinti laisvos prekybos, kuri būtų naudinga ne tik tai keletų išrinktųjų? Ar negalime užtikrinti prieglopščio žmonėms, kurie kenčia nuo karų ir e, nelaimių? Ar negalime leisti visuomeniai sudaroti su planetai kylančiais iššūkiais? Ar negalima e, demokratiškai ir skaidriai leisti piliečiams dalyvauti ateities kūrime? Ar negalima gerbti visų orumo čia ir kitur, šiandien ir ateityje? Mūsų atsakymas yra taip, visa tai yra įmanoma. Su išlyga, kad mes norėsime, kad tai būtų. Ir visos tos politikos priemonė gali būti Europos Sąjunga. Ji gali panaudoti mūsų piliečių paramą. Tačiau laikrodis tiksi. Jeigu ignoruosime Junktinės karalystės referendumo signalą, tai turime suvokti, kad pasakmes gali būti kitokios. Ponios ir ponai, Europa yra atsibuvusi prastesnėse situacijose. E, mes turime kurti geresnį įmanomą pasaulį. FDD. E FDD frakcijos vardu dabar kalbės ponas Farač. Labas rytas. Labas rytas. E, juokinga, ne? Juokinga. Labai Jums ačiū. Matote, kaip viskas pasikeitė. Pirmininkas nutraukė kalbėti. Lūptelikite, ponė Farazai. Mėly kolegos, viena iš svarbiausių demokratijos savybių ir vienas svarbiausių bruožų yra sugebėjimas klausytis tų, kurių nuomoniai nepritariama. Well, you, Dėkuoju, ponė Šulcai. Ar ne jokinga, kai prieš 17 metų atvykau čia ir pasakiau, kad aš noriu vadovauti kampanijai, kuri uh, užtikrintų, kad Britanija paliktų Europos Sąjungą, jūs visi iš manęs juokėtės. Bet turiu pasakyti, kad dabar nebesijuokėte, ar ne? Ir dėl ko jūs tokie nuliūdę? Kodėl tokie supykė? Visa, visos priežastys aišku. Iš tų piktų apsikeitimų nuomonėmis šiandien e, jūsų Europos projektas e, nepasiteisino, jūsų valiuta, valiutos būklė e, kokia. Pasižiūrėkite į viduržėmio jūrą e, primesti skurdą Graikijai, viduržėmio jūros kitoms šalims. Ta jūs labai gerai padarėte. Ir va, pernai ponė Merkel e, sakė, kiek, gali, kiek, daugiau, kiek galima daugiau žmonių gali atvykti per Vidužymio jūrą. Ir tai padalijo šalis ir e, šalių atskirius regionus. Bet didžiausia problema ir pagrindinė priežastis yra ta, kad Junktinė karalystė balsavo taip, kaip balsavo. Ir jūs apgavystė, e, apgavystėmis melais E, nepasakote tiesos Britanijos žmonėms, kitoms tautoms, jūs primetėte politinę sąjungą e, tiems žmonėms. Ir kai žmonės 2005 metais Niderlanduose ir Prancūzijoje balsavo prieš tą e, politinę sąjungą, kai atmetė konstituciją, jūs paprasčiausiai ignoravote juos ir per galinės duris įstumėte Lisabonos sutartį kas įvyko praeitą ketvirtadienį, yra puikus rezultatas, iš tikrųjų seisminis rezultatas, ne tik Europos politikai, bet ir galbūt pasauliniai politikai. Ką padarė paprasti eiliniai žmonės? Tie žmonės, kurie buvo pastaraisiais keletą metų spaudžiami, kurių gyvenimo standartai smuko, jie atmetė daugia nacionalinės bendrovės, didžiulius bank, didžiusius bankus, didžiąją politiką. Ir jie pasakė, iš tikrųjų, mes norime susigražinti savo šalį, norime savo žvejybos plotų, savo van, sienų atgal. Mes norime būti nepriklausoma e, šalis, kuri e, valdo pati save. Ir taip yra ir taip turi atsitikti. Ir jie taip padarė mes padarėme. Ir dabar esame vilties šviturys demokratams e, likusiame Europos kontinente. Ir aš šį rytą noriu pasakyti, kad jaučiu, jog Junktinė karalystė bus ne paskutinė valstybė narė, kuri išeina iš Europos Sąjungos. Taigi klausimas yra, ką daryti toliau. Dabar Britanijos vyriausybė turi pasinaudoti 50 straipsnių ir aš turiu pasakyti, jog nemanau, kad mes turėtume gaišti. Uh, Aš visiškai sutinku su ponu Junkeriu. Britanijos žmonės balsavo ir turime užtikrinti, kad tai įvyktų. Bet ką aš norėčiau pamatyti? E, suaugusiųjų ir protingą požiūrį, e, de, derantis dėl kitokių ryšių. Aš žinau, kad beveik niekas iš jūsų niekada nėrate deramai dirbę per savo gyvenimą. Ar dirbę verslo srityje, ar užsėmė prekybą, ar kada nors sukūrėte darbo vietą. Bet paklausykite. Poje frazė. Mėly kolegos, visiškai suprasdamas jūsų pasipiktinimą, noriu pasakyti, kad jūs dabar elgiatės taip, kaip įprastai elgėsi uh, E, UKIP partijos atstovai šiame parlamente, nekopijuokite jų. Tačiau, ponė Faradžiai, jums noriu pasakyti, kad jūsų teiginiai apie tai, kad kolegos dirbantys šiame parlamente niekuomet nedirbo tinkamo darbo, tikrai yra visiškai neprimtini. Pone Šulce, visai e, jūs teisus, nes UKIP protestuoja prieš e, elitą ir dabar elitas protestuoja prieš UKIP. Taip viskas vyksta. Taigi pažiūrėkime į paprastą pragmatišką ekonomiką. Tarp jūsų šalių, mano šalies, mes e, tarpusavėje labai prekiaujame prekiamis ir paslaugomis. Ta prekyba yra tarpusavė ir jums ir mums naudinga ir ji yra svarbi. Jeigu jūs e, nuspręsite e, atmesti bet kokią mintį, sudaryti protingą prekybos sustarimą prieštraudami savo principams, tai bus blogai ir jums, ir mums. nuskipsite nosis ir susibadysite veidus. Ir netgi jokio sustarimo ir joks sustarimas e, ar sustarimo nebuvimas su Junktinė karalystė yra geriau negu tas supuvęs sustarimas, kuris egzistuoja. Ir e, jeigu tarifai bus įvesti automobiliams, pavyzdžiui, tai šimtai tūkstančių Vokietijos darbuotojų gali netekti darbo. Ir gal reikėtų mums būti pragmatiškiams, protingiems, suaugusiems, realistams ir nustatyti, e, sukurti sustarimą protingą, be tarifų ir paskui e, pripažinti, kad Junktinė karalystė bus jūsų draugė, kad mes prekiausime, bendradarbiausime su jumis, kad būsime geriausi jūsų draugai pasaulyje. Bet darykite tai protingai ir leiskite mums uh, pasitraukti ir siekti e, ateityje mums pasaulinių mūsų ambicijų. Ačiū. für die enf fraktion hat jetzt das wort die frau abgeordnete le pen. E, NF frakcijos vardu dabar ponė Lepen kalbės. Esi. Eh, Esi, eh, mes chers collègues. Taip, mėly kolegos. Kodėl jūs taip nervinatės dabar? Pažiūrėkite, kokia graži mūsų istorija. Kaip gali triumfuoti laisvė paremta žmonių valia. Mūsų draugų Junktinė karalystė sprendimas išstoti iš Europos Sąjungos yra pats svarbiausias istorinis įvykis mūsų kontinente po Berlyno sienos griuvimo. Tai yra laisvės signalas siunčiamas visam pasauliui, tai taip pat meilės šauksmas, tautos meilės savo šaliai šauksmas. Britai <clears throat> pasirinko e, galimybę iš išeiti iš e, uždarytos stovyklos. Ir Britų žmonės aiškiai paneigė Europos vienybės idėją. Tai yra triuškinanti demokratijos pergalė. Tai yra smūgis sistemai, kuri buvo kūriama remiantis baime, šantažu ir melu. Tai yra taikos šauksmas. Ir ačiū už ką tik dar kartą <clears throat> e, pareikšto jo patvirtinimą. Akcijų kursų e, kritimas biržose tikrai e, nieko nenustebino, o kuo jūs dabar esate nustebinti? kadangi dešimtmečiais ES buvo kūriama prieš žmonių valią, nepripažįstant referendumų Prancūzijoje, Niderlanduose, Airijoje, rezultatų primetant taupimo priemonės pačiais brutaliausiais būdais ir pasmerkiant amžinam skurdui Graikiją. Britai nutraukė grandinės, kuriomis jie buvo prirakinti prie Europos Sąjungos. Iš tiesų, kuomet ištisus dešimtmečius aklai buvo vykdoma absurdiška politika, naikinant pramonę, kuriant masinę migraciją ir nedarbą. Kaip sunku dabar visiems sugrįžti į tikrovę ir suvokti, kas vyksta. ES propagandininkai tiek kairėje, tiek centre, tiek dešinėje Na, dabar galite džiaugtis ir tuo, kad pagaliau žmonės laisvą valią Aš manau, kad Junktinės karalystės dabar tikrai laukia puikia ateitis, kuri turėtų ir mus visus motivuoti elgtis atitinkamai. Dabar yra bandymų paneigti referendumo rezultatus, nukeliančių įgyvendinimą nežinia kokiam laikui. Tai, manau, tikrai būtų demokratijos principų palaidojimas. Jūs turite aiškiai priimti sprendimą arba apsiribojate savo technokratinę Europos Sąjungą ir nebandote primesti savo politinių projektų, arba galiu jums pažadėti, kad artimiausių metų iš Europos neliks nieko, tik tai laisvų ir suverenių valstybių tarpusavyje prekiaujančių sąjunga. Te gyvoja laisvos tautos, te gyvoja Jungtinė karalystė ir te gyvoja Prancūzija. Dabar kalbės ponė Dots, neprisijungusių parlamentarų vardu. Thank you, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Jungtinės karalystės žmonės pateikė savo nuosprendį, jų sprendimo negalima perrašyti. Jie pripažįsta, kad ES problemos ne tik yra trūkumai ir jie pasakė, leiskite mums eiti savo keliu. Šis referendumas yra demokratijos pergalė. Rezultatas netoks, kokio tikėjosi buvęs ministras pirmininkas. Tačiau e, Reikia jį pagirti, kad jis leido žmonėms pasisakyti. Metų metus Britų žmonės norėjo papasakoti jums apie susierzinimą Europos Sąjungą. Jūs nesiklausėte. Tačiau šiandien jau klausotės. Sakote, kad yra dabar šalto proto laikas. Šios institucijos, kaip šiandien girdėjau, turi priešintis greitoms nepagrįžtoms reakcijoms. Na, mes negalvojame vien tik apie save. Mes ilgą laiką siekiame naujotviškus santykius su sąjungininkais Europoje, pozityvių santykių pagristų bendradarbiavimu, laisva priekyba, dėl ko pasaulis taptų saugesnis, labiau klestėtų. Dėl to mes nesame mažiau europiečiški ir mažiau optimistiški. Junktinė karalystė turi jėgų, e, turi ryšto siekti savo sėkmės, tačiau mes esame pakankamai žmogiški, kad gintume ir mūsų kaiminių laisvę. Laukime, žvelgime į naują erą, e, tokią erą, kuomet ES ir Junktinė karalystė galėtų dirbti kartu e, mūsų visų žmonių labui. Ačiū. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde ab jetzt Mėly kolegos, dabar labai griežtai ribosiu jums skirtą kalbėjimo laiką. Pirmiausiai dabar kalbės ponas Junkeris komisijos vardu, gerbiamas pirmininkė, ponas ir ponai. Per diskusijas aš išgirdau tai e, ir supratau tai, ką seniai žinojau, kad negalima nacionalistų rankose palikti šalies. Reikia E, gerbti šalis, bet e, nereikia gerbti nacionalistų, kurie tikrai nėra patriotai. Aš norėčiau, kad mes pasimokytume gerai iš to, kas įvyko praeitą savaitę. Bet nereikia visko suplakti į vieną krūvą. Nereikia sudaryti įspūdžio, kad Europa yra taupimo politikos Europa. Visos vyriausybės, įskaitant tas, kurios E, e, istorijos, e, istorijos bėgyje įgyveno visas įvairias priemonės, įgyveno ir ekologinės priemonės. Aš kalbu ponui Lamberts. Kai esi opozicijoje, esi labai stiprus, bet kai esi valdžioje, darai viską, ką daro visi. Jungtinė karalystė nebalsavo dėl taupimo politikos. Nebalsavo dėl to, kad išorės sienos nepakankamai apsaugotos. E, Jungtinė karalystė nepriklauso eurozonai ir euro politika netaikoma Jungtinė karalystė. Jungtinė karalystė taip pat nepriklauso Šengeno zonai. Junktinė karalystė pati tvarko savo sienomis, taigi neišradinėkime naujų dalykų. Ponas Faražas mums pasako įvairiausias istorijas. Prieš keletą dienų jūs pasakėte, kad dėl biudžeto tai padarėte klaidą. E, kalbant apie ryšius tarp Junktinės karalystės ir ES. Jeigu jūs būtumėte tai pasakęs prieš balsavimą, tai nereikėtų man sveikinti jūsų, bet jūs melavote, jūs nepasakėte tiesos. Jūs sufabrikavote realybę. E, aš, e, ponia Faražai, e, su jumis diskutuoju. Man atrodo, kad mūsų humoro jausmas panašus. Jūs turėjote kažkada jį ir aš jį dar tebeturiu, bet aš tikiuosi, kad tai yra paskutinė proga mums padiskutuoti, nes jūs nebegrįšite. Tarybos vardu kalbės ponė Nisplaskar. Dėkui pirmininkė. Noriu pakartoti, mes neturime kito pasirinkimo, turime gerbti, gerbti e, referendumo rezultatus. Tai yra tarsi žadintuvos skambutis mums visiems. Ir dabar atsakymas nebūtinai yra daugiau ar mažiau Europos. Turime kalbėti apie geresnę Europą, e, kuri turėtų autoritetą. Europos Sąjunga su 27 šalimis gyvos toliau, jeigu Junktinė karalystė e, nutars pasitraukti. Bet aišku, vienas dalykas, kad milijonai piliečių e, rems ES, bet ji turi e, paremti juos. Ir mes turime neprimti kaip kažkokios garantijos tos paramos, turime sunkiai dirbti, kad ją užsidirbtume. E, referendumo rezultatai nereiškia, kad mūsų bendros grėsmės ar iššūkiai dingo. Taip pat tai nereiškia, kad kiekviena šalis atskirai veiktų geriau, negu kad mes veikdami kartu kolektyviai. E, galvojame apie politinius įvairius poslinkius ir mums reikia jiems e, vienybės, ir nes mes vieni negalime tvarkyti su grėsmėmis ar iššūkiais ir e, reikės dirbti konstruktyviai, sprendžiant didžiulius uždavinius, kurių, ko reikalauja piliečiai iš mūsų. 27 valstybės narės gyvuos toliau ir mes turime galvoti, ką Europa gali padaryti toliau, kad atremtų iššūkius, užtikrintų e, saugumo e, grėsmės, e, spręstų migracijos problemas, užtikrintų ekonomiką saugimą Europos piliečiams. Mes turime užtikrinti, kad išlaikysime savo draugystę pasaulyje, kuris tampa vis, pasaulyje, kuris tampa vis sudėtingesniu. Ir mes turėsime bendrus interesus. Ir prisiminkime paprastą dalyką. Mūsų interesai šiame pasaulyje turi e, sutapti, o neskirtis. Ir e, tam tikras nuovargis e, bendarbiavimo srityje yra tarsi e, žaidimo skambutis ir mes turime toliau dirbti kartu. Ačiū, ponė Vienis Plaskart. Dabar atvirkštinė eilės tvarka. Išklausysime pasisakymą. Pirmoji kalbės ponė Dots, neprisijungusiu vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Atidžiai klausiausi šios diskusijos ir aš supratau, kad visiems kyla emocijos, tačiau laikas patvirtino visus stereotipus, dėl kurių baiminosi britų žmonės ir dėl ko jie balsavo 23 birželio. E, grasinimai, kad prisikabinėjimas nesuveiks Britų atžvilgių. Mes negalime neikti, kad reikia pritarti, priimti referendumo rezultat, rezultatus ir dirbti, kuriant visiems naudingus santykius, kuomet būtų gerbiami mūsų sprendimai, bet taip pat būtų galima kurti klesinčią ekonomiką, gerbti pagrindinės teisės ir užtikrinti saugumą vis pavojingesnėme pasaulyje. Ačiū. Ačiū, pandos pana Junkeris žodis. Pone pirmininkė, norėčiau atsiprašyti parlamento narių už tai, kad turiu išvykti. Iš šio posėdžio ponas Timirmansas mm, sako, kad bent jau, kad mielai pasiliks šiame posėdėje. Aš turiu susitikimą su Britų premjeru, kadangi gerbiu Britų demokratiją, tai turiu išvykti. Ačiū, ponė Junkeri. ENF frakcijos vardu kalbės ponas Degraf. Pone pirmik, 2016 birželio 21 diena yra istorinės svarbos diena, tai yra fantastiška Europos istorijos diena. Prasidėjo išsilaisvinimas nuo Europos ir Junktinė karalystė švenčia Europos sąjungą. Ta Evil Union iš jos išvyksta, ją ja, palieka džiugi šalis prasidėjo šio netinkamo projekto pabaigos pradžia. Britų tauta nusprendė, kad e, valstybės narės turi susigražinti savo suverenumą ir ne tik Junktinė karalystė, viso Europos Sąjungoje rinkėjai nori atgauti nepriklausomybę ir suverenitetą. Taigi pradėtas procesas turi vykti kuo greičiau, turi būti atstatytos nacionalinės valstybių sienos, atkurtos baigtis politinės integracijos procesas, valstybės turi atgauti savo įstatymus, valiutą e, ir savo sienas. Reikia išlaisvinti visas pavergtas ir prispaustas Europos tautas. Ponui Junkeriu nepavyko išlaikyti Junktinės karalystės ES, todėl jis turi atsistatydinti kartu su visa komisija, o naujoji komisija turi tvarkingai sunaikinti šią ES. Londono birža pakilo šįryt 12 procentų, sterlingas silpnas, bet jis silpnėjo nuo 14 metų Liepos. Australijos ir Naujos Zelandijos ministrai pirmininkai žiūri, kokie šalis už ES ribų galėtų pasirašyti sutartį. Kurie iš jų pirmoji pasirašys su Junktinė karalystė sutartį. Vienintelė sumaištis yra politinė, kai matome, kad ministras pirmininkas atsistatydino e, ir Lordas Hilas, komisaras taip pat, jie tai padarė, man atrodo, dėl tinkamų priežasčių, niekada nežinai. Galbūt atsikratysime ir leiboristų partijos lyderio. Tačiau E, sukretimai į politiką gali būti labai sveiki. Aš tikiu politiką, nes manau, kad e, mūsų politikai atvedė Europos politinį projektą. Jeigu e, praėjusios savaitės rezultatai keletą jų išmes, tai nieko tokio. Ir aš kasmet 23 birželio švesiu Junktinės karalystės nepriklausomybės dieną. Grüne frakcijos, jetzt, hat jetzt das. Žaliųjų frakcijos vardu, pons Elin Smith. Pirmininkė, ačiū. Aš atstovauju Škotiją šiame parlamente. Ir aš didžiuojasi būdamas škotų ir europiečių. Noriu, kad mano šalis Noriu, kad mano šalis būtų tarptautininkė, bendradarbiaujanti, ekologiška, sąžininga, europietiška. Škotijos žmonės kartu su Šiaurės Airijos žmonėmis, Londono žmonėmis ir daugybė kitų žmonių ir Velse, ir Anglijoje balsavo už tai, kad pasiliktume mūsų tautų sąjungoje, šeimoje. Aš reikalauju, kad būtų gerbiamas šis pasirinkimas taip pat. Kolegos, dėl daug ko galima dėrėtis, mums reikės šaltos galvos ir šiltos širdies. Tačiau atminkite, Škotija jūsų nenuvylė. Prašau, maldauju, nenuvilkite dabar Škotijos. Vereinigte Linke. Jungtinių kairių frakcijos vardu ponė Anderson kalbės. E Parlamento nariai kaip Diane Dodds, Marina Le Pen pasakytų, kad mes Airijos šiaurėje e, privalome mm, laikytis Junktinės karalystės e, balsavimo rezultatų, bet ne. E, mes prašome, kad būtų gerbiami mūsų balsavimo rezultatai. Šiaurės ir žmonės atitinkamai balsavo, taip pat kaip ir Škotijos žmonės balsavo už pasilikimą Europos Sąjungoje. Mes e, priimame, gerbėme, priimame, gerbėme e, mūsų balsus ir ginsime Šiaurės airijos žmonių norą. Tačiau kadangi Anglijos e, balsavimo rezultatai tempia mus iš Europos Sąjungos ir e, sakoma, Britanija waves the rules, Britanija e, vadovauja. Mes balsavome, kad išliktume. Ir dabar paskutinis dalykas, ko reikia Šiaurės airijos žmonėms, yra sienos E, kai 27 valstybės narės bus kažkur kitur. Jūs remiate mūsų taikos procesą ir prašau, kad jūs ir toliau tą darytumėte. Šinfein E, dirbo tam, kad žmonės balsuotų už pasilikimą. Norime daugiau Europos, labiau socialinės Europos, demokratiškesnės Europos. Ir aš sakau komisijai ir tarybai aiškiai, jūs neklausote, jūs nesupratote, kokia išsami yra mūsų pozicija eilinių žmonių e, antidemokratiška praktika taikoma, e, neteisinga socialinė politika tokia praktika ir politika turi pasikeisti tam, kad ES išgyventų. Jūs neklausėte, bet aš jūsų prašiau to gerbkite, prašau, e, žmonių balsavimo rezultatus, Šiaurės Airijos žmonių balsavimo rezultatus. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū, pane Anderson, jūsų siunčiamą žinę supratome. Liberalų frakcijos vardu dabar kalbės ponas Ferhofstas. Labai trumpai, pane pirmininkė. Šios diskusijos pabaigoje norėčiau kreiptis į parlamento narius. Dabar raginamas pasiūsti juos labai aišku signalą, aiškę žinę vadovų tarybai ir Europos piliečiams. Geriausias būdas tai padaryti yra balsuoti masiškai už rezoliuciją, kurią parengėme šiam posėdžiui ir nepradėti dabar uh, abejoti kai kuriamis jos nuostatomis. Mums dabar labai svarbu, labai vieningai ir maškai palakyti šią rezoliuciją. Man paskutinė žinia, ponai Faražui, būtų tokia. Su šokiru, šokiruotas jūs save pristatote kaip paprastų e, dirbančių žmonių gynėjas, kai e, tuo tarpu jūs pats. E, e turite sukūręs offshore finansinio paslaugų tiekimo įmonę. Aš nemanau, kad e, paprasti žmonės e, tokias įmonės kurtų. Aš manau, kad dabar mes atsikratysime vieno e, labai e, didelio, didelės naštos, tai yra 17 metų jums mokėtos algos šiame parlamente. Poslegutko, ponios ir ponai, noriu pasakyti, kad esu nusivylęs šią diskusiją, nes uh, Diskusija yra tikrai tokia pikta, nenaudinga, tačiau e, jungtinė karalystė tikrai sugebės susitvarkyti, nes nereikia čia lėti krokodilo ašarų gail, gailintis Britų, nes ta referendumo rezultatas yra blogas mums, nes tai yra vienas iš blogiausių dalykų Europos integracijos procese, nes dabar kartosis tas pats, spek, kartojasi tas pats spektaklis ir tas pats mm, cirkas, kuris nuolat čia buvo kartojamas tais pačiais žodžiais, e, tik tai galbūt šiek tiek kitokią formą. Aš būčiau mieliau išgirdęs tai, e, ką mes, ką komisija, ką ES vadovai padarė blogai ir kaip ketina e, tas klaidas ištaisyti ir kokias klaidas padarė dauguma šio parlamento narių, nes dabar e, yra kartojamos tos pačios dainelės, e, e, vedant pirštais į šovinistus, nacionalistus, egoistus, o tai reiškia, kad jūs nepriimate tikrovės, nesvarbu, kas vyktų, jūs kartojate tą patį. Aš norėčiau išgirsti, kas bus toliau, nes padėtis atrodo pakankamai grėsminga yra teigiama, kad žmogus yra vienintelė gyva būtybė, kuri sugeba pasimokyti iš savo klaidų. Tai yra akivaizdi tiesa, tačiau po šios dienos diskusijos pradėjau abejoti, ar e, tas teiginys galioja ir ES vadovams. Socialistų demokratų frakcijos ir dar kartą pans Pitėl kalbės. Ačiū pirmininkė. Viena mintis ponui Faražui. Tai aš galėčiau švilpauti, tačiau to neleisčiau daryti. Neleisčiau to daryti ir kolegoms. Tačiau turiu pasakyti jums, jūs savo šaliai daug net, nieko gero nepadarėte ir istorija tai pademonstruos. Deja. Dabar nelaikas polemikoms. Tai yra istorinis įveikis, ir mums reikia aiškumo. Ar susilaukėme aiškumo iš Britanijos pusės? Labai sunku suprasti, kodėl to aiškumo nėra. Istorija reiškia, kad reikia padaryti išvadas ir tarti savo žodį. Mes neturime būti įkaitai dėl tos kovos, kuri vyksta torių partijoje. Ar e, to ar partija bus ta odega, kuri visgina šonį? Jūs norėjote išstoti. Tai tarkite tolesnį žodį. Ir čia dabar mes esame geroje kampanijoje. Kompanijoje krikščionis degatai, liberalai, žalieji, buvo tarptų, kurie norėjo gelbėti Europoje. Ir dabar norime mm, atitinkamų veiksmų, norime, kad taryba išklausytų tai, ką mes sakome, tačiau reikia galvoti ir apie ateitį. Mums reikia e, konvento atviro piliečiams, turime dirbti su piliečiais, turi dirbti ne tik Bruselio elitas, mums reikia gairių e, stipresniai politiniai integracijai. Mums nereikia vien tik tai e, išdo ministro. Mums reikia taip pat europietiško FTB kovoti su nusikaltėliais. Tai yra aiškus dalykai, ties kuriais turime dirbti per trumpą, ilgesnį ir ilgą laikotarpį. Turime nugalėti tuos niuansus, kurie mus skiria. Tačiau vis tiek turime dėti bendras pastangas, pastangas e, gelbėti Europoje e, tvirtai, kiek tai galime. Ponas Weberis, Europos Liaus partijos frakcijos vardu dar kartą. Pone pirmininkė, mėly kolegos, manau, kad e, šiandien Europos parlamente vyko labai geros diskusijos, nes pirmiausiai mums parodė, su kokiais iššūkiais susidurėme ir pono <clears throat> Faradžio komentarus išgirdome, e, tačiau galbūt neverta jų komentuoti, nes neaišku, ar po dviejų savaičių jie nepasikeis. Pone Lepen taip pat aiškiai parodė, kad ji neturi jokio atsako į e, tą neužtikrintumą, kuris dabar yra apėmęs e, jungtinę karalystę, ji pajaučia, yra tiesiog pajutusi, kad jai nebeliko argumentų, nes uh, Jungtinėje karalystėje tas neužtikrintumas dabar daug didesnis nei Prancūzijoje. Europos parlamentas tačiau šiandien aiškiai parodė, kad mes palaikome Europos idėją, norime, kad ji toliau būtų gyvendinama, kad būtų toliau gyvendinamas Europos projektas, todėl prašome, kad vadovo taryba šiandien po pietų ir rytoj ryte nesiginčytų ilgai tarpusavėje, pasiūstų aišku signalą apie tai, kad 27 valstybės narės tiki Europos ateitimi ir ketina tą ateitį toliau kurti. Ačiū. Diskusijos